savo dokumentą ir pristačiau jį jums praeitą savaitę, nenorėčiau dabar kartuoti to, kas buvo pasakyta. Tačiau norėčiau paaiškinti, kaip vyks ši diskusija. Yra trys veiksniai, kurie yra svarbus, kai kalbame apie Europos demokratijos žmogus e, teisų priemonė. Pirmiausia, tai yra ES žmogaus teisų politika. Ji turėtų būti nuosekli. Mes norime įtvirtinti pagarbą žmogaus teisėms visame pasaulyje, galvojame, ją gyventume apie tai, kaip galima būtų veikti tarptautinių veiks e, lygių. Mes norėtume plėtoti politinį dialogą su trečiomis šalimis. Demokratijos žmogaus teisų priemonė neturėtų pakeisti šio dialogo. Tai yra tiesiog dalykas, kuris turėtų papildyti jau dabar vykdomą veiklą. Antras dalykas yra susijęs su reguliavimu. Mes kalbame dabar apie teisinius dalykus, tai kalbame apie tai, kad komisija reikia suteikti tinkamą teisinį pagrindą, kuris leistų ją dirbti visame pasaulyje ir ginti žmogaus teisės. Uh, Šis klausimas e, yra kur kas sudėtingesnis ir jį reikėtų sieti taip pat susijęti ir su finansiniu reglamentu bei su bendra ES e, politikos gyvendinimo tvarka. Ir trečias dalykas yra praktinis. Kaip ES e, realiai vietoje galės įgyvendinti savo politiką? Kaip mes galėsime paraginti savo partnerius su mumis bendradarbiauti, kaip galėsime ginti demokratiją ir žmogaus teisės konkrečiomis aplinkybėmis įvairiose šalise. Jau nekartai esu apie tai kalbėjęs, bet noriu dar kartą pakartoti, kad Dabar bendradarbiavimą apsunkina tai, kad procedūros yra labai sudėtingos ir pernelyg ilgos. Dėl to sunku yra naudotis Europos demokratijos žmogaus teisų priemonė. Ir gal visko vienu reglamentu ir neįspręsime. Manau, kad visus šios klausimus reikia traktuoti kaip platesnį paketą. Ir todėl mes pakvietėme Jan Martins. Jis yra daug žurnalistų apsaugos komiteto patarėjas, pakvietėme ir kitus svečius, Linio Ribai, pavyzdžiui, iš Tuniso, kadangi jis taip pat e, daug dirba. Jis dirba Normano fonde, atsiprašau, Naumano fonde Bruselėje. Jis stebėjo rinkimus Alžyre. Pirminkė, gal jūs panagrinėsite posėdžių vykdymo tvarką ir tuomet galėsite gal pasakyti, kiek laiko bus suteikta mūsų svečiams. Still the Mr. Martos. Ponas Martos. Dėkoju. Ačiū už kvietimą ir už iniciatyvą kalbėti apie žmogaus teisų ir demokratijos stiprinimą. Norėčiau paminėti keletą techninių dalykų. Pirmiausia, aš manau, kad dabar uh, gyvename tokiu momentu, kuriam būdinga šiek tiek sumažėjimo žmogaus teisių ir demokratijos visame pasaulyje. Tad ši iniciatyva, kurios tikslas ginti žmogaus teisės ir demokratijos, reiškia, kad mes turime atremti šį iššūkį, kuris yra rimtesnis negu gali pasirodyti. Turime turėti aiškę politiką šiai priemonė įgyveninti, turime turėti e, reikiamas programas, nes dabar veikiančios kartais yra ginčiamos, ne visada gyvendimas. Norėčiau paminėti, kad Egipte štai neseniai buvo areštuoti asmenys susijęs su minėta programa. Tai buvo Naumano fondo atstovai. Ir matau, kad kai kuriuose šalyse e, situacija prastėja, tad ES turi parodyti aiškę savo valią ir reikia imtis rizikos ir parodyti, kad jį remia minėtus projektus. Taip pat Reikia pasirinkti tokius politinius modelius, kurie mums būtų parankus. Pavyzdžiui, Arabų, Saudo Arabija ir Kataras išreido milijonus, milijardus kai kurios projektams, kurie susivėjo islamistinės jėgas. Mes žinome taip pat, kad kaip žurnalistas galiu pasakyti, kad žurnalistų mokymų reikia skirti papildomas lėšas, o nutinka taip, kad, pavyzdžiui, žurnalistai rengiami ne taip, kaip reikėtų. Norėčiau grįžti prie vieno pavyzdžio, kuris buvo būdingas Europos Sąjungai remiant demokratiją pasaulyje. Ir paskui pateiksiu keletą pamąstymų ateičiai Pastaruosius du dešimtmečius praėjusio amžiaus Čilėje ir Pietų Afrikoje ES puikiai rėmė žmogaus teisės, nes čia buvo dirbtas tikrai reikšmingas darbas, tos pasdangos buvo laikomos ypač sėkmingomis vykdant uh, viešąją diplomatiją ir gyvendant įvairiausius projektus. Buvo puikiai susipažinta su situacija tose dviejose šalyse, o kartais yra nutikę taip, kad kitose šalise ta politinė situacija buvo žinoma šiek tiek mažiau. Ten buvo aiškiai žinoma, kokia yra padėtis, buvo padaryti reikiami pasirinkimai, buvo pasirinktos tos priemonės, kuris yra efektyviausios žmogaus teisėms ginti, nebuvo stengiamasi užmėgsti santykių su fundamentaliomis šalies institucijomis. Ir tuomet buvo galima aiškiai parodyti, kad ES, būdama nesusisaiščiusi, gali ginti žmogaus teisės, nesidama savęs su jokiomis politinėmis jėgomis. Pavyzdžiui, iš daugelio žiniasklaidos priemonių buvo remiamos tos priemonės, kurios vaidino svarbu vaidmenį pereinamuoju laikotarpiu. Galėčiau paminėti, pavyzdžiui, Guardian veiklą Pietų Afrikoje ir panašiai. Čilėje kai kurie uh, E, kai kurios žiniasklaidos priemonės pasirodė labai efektyvios, skatinant žmogaus teisės ir demokratiją. Tai buvo strateginė parama, parama, kuri buvo labai aiškiai apgalvota, kad būtų galima pakeisti vieną ar kitą konkrečioje šalyje susikloščiusią situaciją. Tose šalyse buvo remiamos institucijos mokslo tyrimo centrai, kurie pakeisdavo vyriausybės vadovaujamą akademinę sistemą. Tai buvo labai svarbu pareinamajam laikotarpiu ir užtikrinti darbui po to laikotarpio. Tose šalyse buvo jaučiamas poreikis išlaikyti autonomiją ir nepriklausomybę nuo valstybių narių ir jų interesų logikos. Reikėjo dirbti labai nuosekliai įgyvendinant ES politiką tų šalių atžvilgių ir reikėjo, kad tos priemonės būtų gyvendinamos, taip sakant, iš viršaus. Reikėjo, kad būtų randamas didžiausias bendras vardiklis, o ne mažiausias. Nuoseklumas čia pasirodė esas svarbiausias elementas. ES politika kai kurių šalių atžvilgių, arabų šalių atžvilgių, e, buvo šiek tiek kitokia, nes anksčiau buvo bandoma užmėgsti ryšius su autoritarinėmis vyriausybėmis ir būdavo bandoma pri, pa, pa, pafinansuoti vieną ar kitą projektą, kurį paremtų disidentus. Dabar požiūris yra pasikeitęs ir dirbama kitaip, stengiamasi dirbti su tomis jėgomis, kurios gali užtikrinti pereimą, kurios gali užtikrinti susitaikymą tarp atskirų e, visuomenės e, grupių. reikėtų dirbti, kuriant tokią sistemą, kuri padėtų reaguoti žymiai greičiau, nes kartais dar per nelik daug prarandama laiko tarp poreikio jaučiamo konkrečioje vietoje ir galimybės reaguoti pasitelkiant vienas ar kitas priemonės. Tad aš manau, kad reikėtų peržiūrėti pagalbos skirimo kriterijus visam tam turi būti užtikrinta demokratinė kontrolė, bet ji turės būti efektyvesnė ir greitesnė. Jeigu Turime dirbti su vietos organizacijomis. Vėlgi turime nepasirodyti esą kokią nors ypatingą valdžią, kuri norėtų daryti didžiulę įtaką vienoje ar kitoje šalyje. Reikėtų, kad tie, kurie, nereikėtų, kad tie, kurie ES vardu teikia pagalbą, būtų palaikyti kokiais nors įtakų zonų ieškotojais. Tiesiog reikėtų dirbti kartu partnerystės pagrindu, dirbti su tais partneriais, kurie gali užtikrinti sklandų pereimą nuo vienos santvarkos prie kitos. Dėkoju. Äh, the... Labai dėkoju. Toliau Kalos Fernandes turėtų kalbėti Europos demokratijos partnerystės äh, pirmininkas, taip pat äh, žmogus nesutinklo atstovas. Mes norėtume, kad jūs pakomentuotumėt komisijos pasiūlymą ir pranešėjo nuomonę. Jūs turite penkias minutės. Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėkuoju Jums už kvietimą dalyvauti Jūsų posėdėje. Kalbėdamas labai trumpai, galiu pasakyti štai ką. Aš manau iš esmės, kad a, iš pilietinės visuomenės perspektyvos pateiktas pasiūlymas dėl reglamento bei pati, jam pateikti pakeitimai a, atrodo, kad e, žengia teisinga kryptimi. Toks bendras įspūdis mums susidarė. Šis reglamentas turėtų būti griežtesnis, griežčiau ir nustatomi tikslai ir ketinama yra suvienyti e, ir suderinti įvairias demokratijos žmogaus teisų rėmimo priemonės. Be to, pilietinės visuomenės organizacijos uh, mano, jog labai yra įdomu tai, kad pabrėžiama yra pilietinės visuomenė, pabrėžiamas pilietinės visuomenės vaidmuo skatinant pokyčius. O tai yra tas reglamento aspektas, apie kurį mes galime kalbėti labai ilgai ir mes manom, kad iš tikrųjų pilietinė visuomenė svariai prisideda prie žmogaus teisų pagarbos įtvirtinimo. Iš esmės stebėme bendrą tendenciją stiprinti ir didinti priemonių pritaikymą prie to, kad ją galima būtų naudotis remiant įvairius e, e, žmogaus teisų e, gynėjus. Numatoma yra skirti subsidijas nedėlio dydžio ir kalbama taip pat apie perein, pagalba pereinamųjų laikotarpių. Tai yra tai, ko mes laukime iš Briuselio, iš Briuselio jau labai seniai. Ir e, tai yra dokumentas, kurio aktualumas ypač išiškėjo po arabų pavasario. Tačiau vis dar yra neįspręstų klausimų susijusių su šiuo reglamentu. Ir aš dabar norėčiau susitelkti į tris dalykus. Pirmiausia, tai yra diskusija dėl papildomumo, antras klausimas yra lankstumas ir Trečias dalykas - tai yra šios priemonės e, taikymo demokratinė kontrolė. Dabar pirmiausia dėl pirmojo dalyko. Mes manome, kad papildomumas ir politikos nuseklumas e, politinių požiūrių yra labai svarbus dalykai, jų negalime ignoruoti, tai yra akivaizdu. Tačiau reikėtų užduoti klausimą, ar reglamentas yra tinkama vieta tam, e, kad tinkama vieta e, diskusijoms apie papildomumą. Nes mes manome, kad, e, kad apie papildomumą, papildomumą reikia siekti nacionalinių lygmenių, apibrėžiant konkrečias programas. Ir todėl mes paragintume ir komisiją, ir parlamentą pernelik konkrečiai net e, komentuoti konkrečių priemonių šiame dokumente. Mes manome, kad būtų geriau, jeigu komisijai būtų suteiktas platesnis mandatas e, užtikrinti įvairių priemonių papildomumą. Nes e, kartais gali atrodyti, kad kai kurios priemonės yra panašios. Kai kas, pažiūrėjau, sako, kad stabilumo mechanizmas ir e, demokratijos ir žmogaus teisų įtvirtinimo priemonės yra labai panašios, tačiau reikia pamiršti ir platesnio konteksto. Uh, Ir turime taip pat nepamiršti, kad, kad dažnai politika, ES vykdoma politika yra nenuosekli, ne dėl to, kad priemonės nėra, yra nenuoseklios, bet dėl to, kad politikai priima kartais e, prie, e, e, vienas kitam prieštraujančius sprendimus. Toliau. Pereinamasis laikotarpis šiuo klausimu mes manome, kad reglamentas žengia teisinga kryptimi, kalbama apie galimybę teikti žmogus teisų gynėjams mažas e, e, stipendijas, kurių suma neviršytų 100 tūkstančių eurų. Tai ši suma galėtų būti skirta smulkiems projektams. Ir aš manau, kad taip pat reikėtų numatyti nedidelę sumą, tai yra 1, 2, 3 milijonų eurų sumą, kuri būtų skirta projektams, kurie turėtų būti gyvendinami skubos tvarka. Ir mes manome, kad be šios nuostatos komisija negalėtų efektyviai reaguoti tai, kas vyksta kitose šalise. Kaip galima būtų užtikrinti kontrolę ir lankstumą? Kaip galima būtų suderinti šios dalykus? Na tai yra techninio pobūdžio klausimas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra demokratinė kontrolė. Ir susijusiu su to, apie ką aš ką tik kalbėjau. Būtų labai svarbu kad, užtikrinti, jog būtų praplėsti Europos parlamento įgaliojimai, stebėti, kaip yra įgyvendinama šį priemonę. Mes e, savo organizacijoje nemanome, kad e, kad e, tai, jog daug klausimų yra palikta spręsti deleguotaisiais aktais, rodo, jog šis parlamentas negalės visuomet prižiūrėti tinkamai, kaip yra taikoma ši priemonė. Tai tiek. Dėkuoju. Dėkuoju paskutinė ponė Lilija e, Ribai, kuri E, priklauso Tuniso Atid organizacija, ji pristatys e, mums savo patirtį gyvenant Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Dėkoju. Man buvo labai e, malonu, kad pakvietėte Tuniso pilietinės visuomenės atstovus, nes E, tikrai mes esame centrinė diskusijų dalis, kadangi gauname lėšas ir šiandieną esame pagrindinė jėga vietoje, kuri ir toliau kovoja už tikrąją mūsų šalies demokratiją. E, pirmiausiai norėčiau trumpai pristatyti mūsų asociaciją. Mes esame E, mes esame organizacija, kuri veikia e, vienerius metus po kovo revoliucijos. 2600 e, narių, turime biurus visoje, visame Tunise, taip pat Europoje ir JAV, Abu Dabėje ir Dubajuje. Mes stebėjome rinkimus, kurie vyko spalio mėnesį, po to e, žiūrėjome, kaip yra išrinktieji asmenys skiriami į e, steigiamąją asamblėją, steigiamąjį susirinkimą ir taip pat e, sekame, kaip kuriama nauja struktūra, kuris stebės ateityje vykstančius rinkimus. Taigi mes E, apie tai ir norime pakalbėti per suteiktą galimybę. Europos Sąjunga e, daug dėmesio skiria mūsų klausimui ir greitai pristatysiu naudą, kurią mes e, patirėme kaip šalis, kurios žengė demokratijos keliu iš jūsų pagalbos. Vienas dalykas, kuris yra nepaprastai svarbus ir dėl kurio mes sutarėme, dėl interesų, dėl vertybių. Mes e, norime visi, kad Tunisas e, taptų funkcionuojančią demokratiją ir mes labai gerai žinome, kad šiandieną Europos interesai yra užsitikrinti e, kaiminystę ar e, užtikrinti, kad kaiminės siektų, e, žengtų demokratijos keliu. Kitas klausimas. E, e, įvaizdis Europos Sąjungos pas mus tai yra neutralumo įvaizdis ir mums vietoje labai tai svarbu, kadangi uh, E, gana dažnai iš mūsų klausia, iš kur gaunate lėšas ir e, žmonės yra labai įtarus, nes kartais jie nėra tikri dėl lėšų kilmės ir atsisako to finansavimo. ES finansavimas mums leidžia užsitikrinti pusiausvyrą. Nekalbėsiu apie tai, nes jau buvo tai pasaky, pasakyta. Labai daug pinigų e, keliauja į Tunisą, yra labai daug įvairių jėgų vietoje ir e, pilietiniai visuomeniai taip pat iškyla labai įdomių e, galimybių. Mes taip pat matome tam tikrų problemų vietoje dėl e, finansavimo ir dėl E, informavimo, nėra pakankamai matomos galimybės, kas kart kyla klausimas, e, e, kaip jomis pasinaudoti, taigi informacija nėra labai gerai užtikrinta ir po revoliucijos dažnai kyla įvairūs poreikiai ir mes norime užsitikrinti kad ES reaguotų greičiau, nes kol kas, pavyzdžiui, e, būna taip, kad e, ne visuomet greitai mus pasiekia lėšos ir taip pat reikėtų tam tikro lankstumo, kaip ir aktyvumo e, dėl biudžeto eilučių. Daugiau uh, ir nekalbėsiu, tik tai e, manau, kad tuo pristačiau jums šiek tiek e, padėti ir esu pasirengusi atsakyti jums į klausimus. Um, shadows... Dėkuoju šešėliniai pranešėjai. Ana Gomeš pirmoji galėtų pasisakyti. Jeigu norite, jūs esate pirmoji mano sąraše esanti šešėlinė pranešėja. Uh, nos invités. Norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų svečiams. Jie pateikė savo pranešimus, jie sakė, esą pasirengę atsakyti mūsų klausimus, ačiū jiems. Dėkoju taip pat Aleksandrui Lamsdorfui už tai, kad ėmėsi iniciatyvos jūs čia pakviesti į šią diskusiją. Manau, kad tai yra tikrai naudinga. Naudingi yra tie dalykai, kuriuos jūs paminėjote. Norėčiau paklausti jūsų papildomos informacijos. Ponui Bartus klausimas. Ar, jų, ar Human Rights Watch organizacijoje buvo pastebėta, kad ES pasitelkė jūsų patirtį, nes jūs esate ta organizacija, kuri kurios nariai yra daugybė kitų organizacijų. Ar žurnalistai mm, buvo siunčiami jūsų į arabų pavasario šalis? Libijoje, pavyzdžiui, ES prisėmė atsakomybę už tai, kad ten buvo pasiusti žurnalistai ir kaip buvo šituo atveju. Žiniasklaida būtina remti, nes būtent žiniasklaida labiausiai skatina demokratiją, žmogaus teisų gyvenimą ir apsaugą. Pluralizmą, toleranciją taip pat. Tačiau savaime suprantama, kad nereiktų remti tų, kurie turi priešingus tikslus. Tačiau ar teigiama bendra parama, išaiškina teisės aktus, e, pateikiant uh, deontologinius reikalavimus tam tikrus išdėstant juos. Norėčiau paklausti, ar jūs ir kiti kolegos, ar jūs manote, kad Europos Sąjunga vaidino aktyvų vaidmenį, padėdama jums, pasiteldama jūsų patirtį, kad ją būtų galima pasinaudoti arabų pavasario šalyse. Ponui Ernandės klausimas. Ar galėtumėte šiek tiek papasakoti daugiau, kodėl minėta priemonė nebūtų geras, gera priemonė įgyvendinti Europos parlamento siekį žmogaus teisėms gyti. Pone Rybai, norėčiau užduoti klausimą. Aš išklausiau tai, ką jūs kalbėjote, sakėte, kad reikia daugiau lankstumo, reikia greitesnės reakcijos. Ar jaučiate, kad yra toks, e, tokia struktūra, pavyzdžiui, jūsų šalyje, kuri gali jums padėti, jums pateikti projektus, jums padėti įgyventinant jūsų veiksmus. Jūs kalbėjote, kad neutralumas yra svarbus dalykas. Ar jūs apie tai kalbėjote, turėdami minėję Junktinės valstijas ar Katarą ir Saudo Arabiją. Ir Amerika, pavyzdžiui, apmokė rinkimų stebėtojus Tunise. Kaip Jūs matote ES vaidmenį šalies institucijų atžvilgių ir tokių institucijų kaip, pažiūrėjau, NDI jūsuose. Pamiršau paminėti, jog kiekvienam galiu suteikti tik po dvi minutės. Franciska. Dėkoju. Tik vieną klausimą užduosiu. Ir Ana jau pradėjo. Jūs minėjote, kad ne, ne, procedūros nėra pakankamai lankščios. Kaip Jums atrodo, ar tai taip yra dėl politinės valios tokos, ar dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus, ar dėl reglamentavimo? Tokį klausimą mes paprastai savo užduodame, ar tai yra problema, kuri atsiranda įgyvendinant priemonę, ar tai yra problema, kurią reikėtų taisyti pačiame tekste, koreguojant patį tekstą. Uh, mums tai būtų svarbu žinoti. Ir antras svarbus dalykas, kuris taip pat yra susijęs su to, apie ką aš kalbėjau, tai yra darbuotojai ir darbuotojų ištekliai. Aš kalbu apie tos darbuotojus, kurie dirba šalise partnerėse. Ir klausimas būtų toks, kaip jums atrodo, ar reikėtų padidinti darbuotojų skaičių ir ar tai padėtų jiems spręsti dabartinės problemas. Vienu sakiniu, Aleksandrai, vienus, vienus sakiniu. Ar galėsiu veiksmažodį pavartoti tame sakinyje? Taip, aš turiu klausimą. Europos e, Sąjungos demokratijos ir žmogaus teisų priemonėje yra numatyta, e, numatytas ir priemonės skirtos rinkimų stebėjimui. Tačiau mes norėtume elgtis sistemiškai ir uh, užtikrinti, kad būtų užtikrintas stebėjimas per visą rinkimų ciklą. Ir iš esmės aš dabar sugrįšiu prie to, apie ką kalbėjo ponas Matos. Ar ES turėtų selektyviai elgtis? Ar ji turėtų remti tik tai tas jėgas, kurios mums patinka? Ar mes turėtume elgtis visiškai neutraliai? Man, man pasirodo, kad jūs, ponė Matos, kalbėjote apie tai, kad selektyvus požiūris būtų geresnės. Bet ar tai nereikštų, kad mes padėsime kai kurioms jėgoms ir išstumsime iš politinės arenos kai kurias kitas jėgas? Ar tai nepakenktų mūsų neutralumui, nešališkumui? E, prašau e, trumpai kalbėti, nes dar reikia dešimt minučių, kad aptartume Sirijos klausimą. Labai trumpai. Aš tiksliai Nežinau ES visų programų įgyvendinamų arabų šalyse, tad šimtaprocentinio atsakymo pateikti negaliu. Tačiau štai neseniai su Europos komisija konsultavomės dėl Rusijos. Labai įdomios konsultacijos, sakyčiau, jos parodo, kaip reikia dirbti. Žmonės iš ES delegacijos Maskvoje dirbo su mumis, atrenkant projektus, o paskui su Rusijos žurnalistais dirbome saugumo E, klausimais, kaip apsaugoti informaciją. Ir čia iš tikrųjų buvo labai įdomus darbas. Jie taip pat parėmė mūsų iniciatyvą. Mes, pe, pa, mes parėmėme tuos žmonės, kurie nukentėjo nuo kai kurių valdžios struktūrų. Čia buvo irgi labai efektyvaus bendradarbiavimo pavyzdys, kai buvo atlikti konkretus veiksmai, padedant vienam iš Maskvos žurnalistų. Vėliau E, po vadovų susitikimų mes kreipėmės į žurnalistų priežiūros komitetą, aš pats jam priklausau ir mes e, kreipėmės į Rusijos federaciją, užduodami labai konkrečius klausimus dėl žurnalistų nužudimo atveju. Dirbome labai profesionaliai ir aš manau, kad būtent ir turime pirmiausia dirbti su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Čia būtų vienas atsakymo elementas. O kai dėl selektyvumo. E, viskas priklauso nuo to, kokiu tikslu siekia organizacija. Mes norime kad, e, ir siekiame, kad mūsų pasirinkimai būtų labai tikslus ir kad ES savo pagalbą teiktų politinėms ar socialinėms ypatingai jėgoms kurios padeda pergyventi pereinamą laikotarpį. Būtina pirmiausia paprastai būna stiprinti šalių demokratinės institucijas. Būtina pakeisti tvarką susijusius su žiniasklaidos reguliavimu. Ir čia tenka dalyvauti diskusijose E, diskutuoti su administracijos kompetentingomis struktūromis ar su vyriausybės struktūromis. Tačiau labai svarbu aiškiai parodyti, koks yra signalas, kuris čia ES, o būtent ES siekia, kad būtų įvykdytas taikus perinamasis laikotarpis įtvirtinant demokratiją. Labai ačiū. Mas Fernandes. Pirmiausiai sureaguosiu į atsakymą, visiškai pritariu jam. Mes e, e, naudojame e, savo priemonę demokratijos ir žmogaus teisų, bet tuo pačiu metu tuo pačiu metu sakom, kad turime išlaikyti neutralumą, bet mes negalime būti neutralus, nes norime pabrėžti, akcentuoti savo vertybės ir apie tai reikėtų kalbėti, apie tai ypač noriu paminėti demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Dėl deleguotų aktų klausimą pateikė Nagome, štai labai techninė diskusija gana tokia neįdomi, e, bet e, klausimų kyla su tuo susijusiu. Pirmiausia, pats apibrėžimas. Esminiams e, dalykams įgyventinti nereikėtų nu, naudoti šios priemonės, tačiau vyksta dabar diskusijos apie tai, kad reikėtų deleguotus aktus įgyventant strategijos dokument, dokumentus daugiamečius ir panašiai. Atrodo, kad Suprantu, ką Jūs sakėte, bet e, tuo pačiu metu viskas yra šiek tiek keista. Reikia pagalvoti gerai, kaip viską sutelkti. Reikia statyti daugiau turinio kontrolės elementams. Ir aš nesu visiškai tikras, kad deleguotieji aktai parlamentui suteiktų daugiau svorio ar galimybės geriau kontroliuoti įgyvendinimą tam tikrų priemonių vietoje ir užtikrintų didesnį ats, didesnį atskaitomybę. Ats E, kitas dalykas - kelti klausimą, kaip įtraukti parlamentą į visą procesą. E, ir e, gali susidaryti tokia situacija, kai jūsų pasirinkimas bus labai siauras. Pavyzdžiui, vetuoti kažką, jeigu nevetuosite, tai teks susitaikyti su tam tikrą priemonę, bet reikia tikrai mums kaip galima geriau pasi gilinti šį klausimą, bet per deleguotus aktus ne tik tai parlamentas pradės veikti, bet ir valstybės narės e, bei taryba. Ir yra tam tikrų išlygų čia, nes tie klausimai, kuriuos svarstome, e, gali būti siemi su nuoseklumo e, stoka ir panašiais dalykais Nu, aš, aš manau, kad e, deleguoti į aktai galėtų leisim tam tikras dalykus atmesti e, Europos e, e, priemonėje dėl demokratijos ir žmogaus teisų. Aš nežinau, ar tikrai viską taip ir reikėtų daryti, nes yra kitų būdų, kurie galėtų įtvirtinti e, stiprų e, parlamento vaidmenį. Tikrai nesu. E, E, tikras, kad deleguotieji aktai m, mm, pats geriausias sprendimas. Dėkoju. E, prašom, bet matau, kad jūsų nuomonė <laughs> netokia teisinga ir reikės apie tai dar pakalbėti. Norėčiau atsakyti į tuos du man užduotus klausimus. Pirmiausia, dėl neutralumo ES. Neutralumus ir laikytis visų organizacijų atžvilgių, nevyriausybinių ir taip toliau. Tunise faktas yra štai koks. Amerikos finansavimo priemonės nėra vertinamos pozityviai. Na, ne visi turi tokią nuomonę, tačiau dauguma žmonių juos vertina negatyviai. Aš turėjau atsakyti finansavimo MEPI vadinamiesiems projektams, nes tiesiog pasirodytas finansavimas neprimtinas. Tiesiog yra tokia vietos realybė ir mes turime su ją skaitytis. Net jeigu aš asmeniškai manau, kad jeigu nesikišama be, įtakojant vieną ar kitą šalies pasirinkimą, tai tas finansavimas turėtų būti priimtinas. Tačiau, kaip jau sakiau, ne visi tokio požiūrio laikosi ir mes negalime priimti tokių dalykų, kurie atrodo nepriimtini vietoje. Kai dėl ankstumo, e, skiriant lėšas, les gens, notre, enfin, les options stebėtojai kiekvieną kartą duoda konkrečius pavyzdžius, kai tenka atsakyti į žurnalistų klausimus, dažnai mūsų klausimą, iš kur gaunate finansavimą. Ir tenka atsakyti. Užtektų pasakyti, kad pavyzdžiui, kad finansavimą pateikė Junktinės Amerikos valstijos, tai reiškia, mes būtumėm visiškai praradę savo pasitikėjimą. Nes matėme, kad Junktinių valstijų politika nesiekia tų tikslų, kurių siekia tunisiečiai ir tunisas. Tačiau tos priemonės liečia šalies gyventojus ir pačią šalį. Kai dėl ES fondų lėšų skirimo lankstumo. Matome, kad yra kitų struktūrų, kurios veikia žymiai reaktyviau, lakščiau. Pernai aš taip pat turiu progą pasisakyti Europos parlamente ir aš prašiau lėšų skubiai, kad būtų galima apmokyti rinkimų stebėtojus ir panašiai. Labai gaila, toms procedūroms lėšų mes iki šiol nesam gavę. Pavyzdžių būtų galima privardinti labai daug kaip teko sunkiai veikti vietoje, kadangi dėl to, kad veikiama mūsų partnerių nepakankamai greitai, nes, pavyzdžiui, mes susidurime su konkrečiais pavyzdžiais, kad sakoma, pažymokime turi vykti nuo tada iki tada, penkias dienas. Bet mes, jeigu nes, ne, negalime dar priimti sprendimų dėl tų mokymų, tai mums neišeina E, padaryti to, ko iš mūsų prašoma. Tai mes radom sprendimą, nuspręsdami mokymus renkti taip, dvi dienos plus trys dienos. Tai tuomet problema išsisprendė. Dabartinė vertinimo sistema yra tokia, kokia yra. Jūs turite trejus metus darbo, atsirado tokių asociacijų po revoliucijos. Tai kaipgi galime mes turėti trijų metų darbo patirtį. Geriau būtų vertinti projektus, kuriuos įgyvendinome. Ir aš manau, kad visa veilė dalykų yra netaikytinų mūsų organizacijom, nes mes per nedik jaunos organizacijos. Galėčiau valandų valandas tokius pavyzdžius vardinti, tiesiog neturim tam laiko. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Pinigų yra, pin, pinigų Tunise esama. Ir mes negalim pasakyti, kad esame golfo valstybė. Ar negalime sakyti, kad golfo valstybės tiksliau bando vykdyti įtaką kažkokią mūsų šalyse, neturime to um, įrodymų. Mes patys norime būti neutrali valstybė, tai nereiškia, kad neturime savo politinės nuomonės. Bet mes kaip organizacija savo politinių nuomonių nereiškiame. Yra tokių asociacijų, kurios yra politizuotos, tai yra jų teisė, tačiau tos organizacijos iš karto gauna lėšas tiek, kiek reikia ir tada, kada reikia. E, tai mums tai yra kliūtis, nes neturime alternatyvių fondų ir negalime pasinaudoti tokiu lankstumu. Tikiuosi, kad atsakiau Jums. Dėkuoju. Dabar siūlau. Norėčiau pasakyti štai, ką paskutinis pavyzdys paskutinė kalbėtoja mūsų, mūsų puikiai pasakė, kodėl mums reikia kuo daugiau lankstumo, nes būtent lankstumas paties mums geriau veikti vietoje. Taigi dabar mes žinome, kad tam, kad nevyriausybinė organizacija galėtų gauti finansavimą savo veiklą, ji turėtų turėti trijų metų patirtį. Tačiau dabartinėme kontekste mes žinome, kad tai yra juokingas reikalavimas. Pone Lamsdorfai, vieną sakinį tikrai, nes vertai ir taip jau dirba ilgiau nei numatyta. Nes Lamsdorfas, aš tiesiog norėčiau padėkoti mūsų ekspertams už tai, kad jie atvyko pas mus. Jūsų dalyvavimas šioje diskusijoje buvo labai naudingas mums visiems, nes jūs pasidalinote patirtimi, kuri parodė, kad mes mąstome teisingą kryptimi. Demokratijos žmogaus teisų priemonė turėtų būti lankstesnė, bet mes negalime kartu pamiršti ir finansinio reglamento. Ir mes, yra dalykų, kurių mes negalime padaryti. Todėl mums reikia Europos demokratijos fondo, tam, kad mes galėtume veikti greičiau. Reikėtų kalbėti apie visą paketą. Ir buvo labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie šios pasiūlymus. Pirmininkas, dėkoju. Panašu, kad ponas Lamsdorfas norėjo perimti pirmininkavimą. Taigi dabar aš savo vardu dėkoju. Ozo Talo yra pas mus atvykęs, tai yra, jis yra artimų rytų e, skyriaus vadovas. Gal jūs galėtumėte papasakoti mums apie tai, kas įvyko Sirijoje? Ja, bitte sehr. Prašau ponė. Kodėl jūs turite susikeisti vietomis, man yra labai aišku. Mein Gott. Please start. Jūs galite pradėti. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dar kartą su, sužinome apie tai, kad civiliai buvo nužudyti Sirijoje ir tai dar kartą parodo, kad, kad įsisuko smurto spiralė. Galiu Jūs patikinti, kad mes uh, tiek iš EIVT pusės, tiek iš vyriausios galiotinės pusės stebime situaciją ir bendraujame su savo partneriais. Yra tam šioks toks prieštaravimas. Panašu, kad visi pagrindiniai subjektai teigia, jog jie laikosi kofenano plano, tačiau tai prieštarauja tam, kas vyksta vietoje. Ir be abejo, pagrindinė problema, e, kuri dar vis yra neįspręsta, tai yra tai, kad kai kurios šalis blokuoja sprendimus e, saugumo taryboje. Tai, kas e, įvyko Hamoje, bus pakomentuota vyriausiosios įgaliotinės, ji turėtų padaryti savo pareiškimą kaip tik dabar. Pareiškime ji pasmerks žiaurų smurtą ir žudynės, paragins taip pat ištirti šio ir anksčiau vykdytų nusikaltimų aplinkybės, aš kalbu apie žudynės Huloje. Jie taip pat paragins tarptautinę bendruomenę suvienyti savo pastangas tam, kad galima būtų paskatinti politinius pokyčius e, Sirijoje. Vyriausioji galiotinė praeitą vakar vakare dalyvavo susitikime, kuris vyko Stambule. Jie dalyvavo kovos su terorizmu forume ir tenai kalbėjo su Rusijos ir ten bendravo su visais mūsų partneriais, o savaitės pradžioje ji taip pat aptarė Sirijos klausimą su Rusijos atstovais, kadangi Rusija uh, galime padaryti nemažai tam, kad būtų nutrauktas sprendimų stabdymas e, saugumo taryboje. Be to turėtume išgirsti ir. Taip pat laukiame ir pareiškimų iš kitų aukštrango pareigūnų, iš Kofi Anano. Jis turėtų mums uh, E, netrukus papasakoti apie tai, kaip jis įsivaizduoja e, savo plano įgyvendinimą. Dabartinė situacija taip pat e, bus aptariama ir plenarinėme posėdėje, kuris vyks kitą savaitę. Jame taip pat dalyvaus ir vyriausiai galiotinė, ji papasakos apie mūsų kontaktus su įvairiais partneriais ir apie įvykusius susitikimus, kuriuose jį dalyvavo ir kuriuose buvo kalbama apie Siriją. Dėkuoju, ponė pirminkė. Be abejo, mus visus labai neramina pranešimai žiniasklaidoje. Dar e, nepriklausomai tvirtai nepatvirtino to, kas įvyko e, e, vakar, tačiau žinome, kad žudinės Huloje buvo viena, vienos iš baisiausių, kada nors įvykdytų. Tai yra visiškai ne, neprimtina. Ne Ir e, dabar pagrindinės, e, ta, e, pagrindinė kliūtis yra Rusija. Arabų lygos, vienas iš Arabų lygos ambasadorių sakė, kad dabar jie pastebi, kad Rusija keičia savo uh, poziciją, kadangi jie pasakė, kad, e, kad e, gali e, jis sutikti su tuo, kad būtų pakestas Asadas. Dabar reikia išsiaiškinti, ką mano valstybės narės ir ką mano vyriausiai galiotinė apie tai, kaip galima būtų paspausti Rusiją, kaip galima būtų prispausti Rusiją atsisakyti partnerystės su savo sąjungininku uh, Damaske. Bet reikėtų nepamiršti, kad, kad Rusija turi daug įvairių svarbių interesų Persijos įlankoje ir bendradarbiausia su Persijos įlankos šalių e, e, organizacija. Ir dėl jos e, opozicijos mes negalėjom imtis jokių veiksmų. Dabar matome, kaip žudomos yra moteris ir vaikai. Uh, Aš manau, kad iš visų turimų įrodymų galima daryti išvadą, kad režimas leido savo ginkluotėms grupuotėms terrorizuoti vietos gyventojus tiek miestuose, tiek kaimuose. Ir tai yra nusikaltimas prie žmoniją. Hilflos. Wir wissen. Jeigu kalbėsime atvirai, tai tikrai neturime jokių priemonių veikti. Mes. E, svarbiausias dalykas yra sutarti, e, rasti sutarimus tarptautiniais veikėjais. Šiuo atveju buvo paminėta Rusija. Aš nežinau, ką galime mes padaryti. Ar mes galime e, pasiūsti pustuzinį nepilotuojamų lėktuvų, bet tikriausiai to negalime padaryti. Taigi e, turime bendrauti su išorės veiksmų tarnybą žiūrėti, ką galime padaryti. Taip pat turime galvoti apie ekonominius elementus. Kaip dėl e, skrydžių į Siriją? Europos oro bendrovių, Sirijos e, oro bendrovių, visi skrydžiai iš ir į Damaską turi būti užblokuoti, kalbu apie ES teritoriją. Mes turime bent tą daryti, taip pat visi laivai iš ES uostų, e, turėtų būti sustabdyti ir tokiu būdu reikia galbūt nutraukti e, ar e, ekonominius santykius. Pone Gomeš, galiu pasakyti be politinių klausimų, kad visiškai pritariu e, pono Tanoko žodžiams. Svarbiausias dalykas yra Rusija, esminė veikėja. Manau, kad Kinija paseks jūs pavyzdžių. Europos Sąjunga turi e, kur kas labiau spausti Rusiją, e, ją sugėdyti. Pone Brantner, labai ačiū. Šis negalėjimo veikti jausmas egzistuoja. Taip, Rusija sugėdyti būtų labai e, gerai, jeigu ES e, bus nepasirengus pati, kad bandytų pakeisti Rusijos poziciją, tai galbūt tikriausiai ir nebus tų pokyčių. Rusija e, galėtų būti tarpininkė ir mes dabar pasirengę daryti su jais. Pavyzdžiui, galime kalbėti su ponu Putinu apie vizų režimo supaprastinimą. Ar ES būtų pasirengusi tą daryti? Ar e, mes galėtume taip kalbėti? Nes man atrodo, kad tik sugėdyti Rusiją nebakaks. Kitas klausimas. Ar opozicija per pastarai pusmetį, devynis mėnesius e, nesugebėjo susitelkti deramai. E, matome, kad reikia kažkokios paramos susitelkimo, ypač e, kovojant vietoje egzistuoja opozicijos grupės ir mes kart, vienas paremėme, bet kitarsi veikėme prieš kitas ir mums nepavyksta padėti visai opozicijai. Mes e, gana į smulkius e, elementus kartais reaguojame. Turėtume pabandyti paskatinti opoziciją susivienyti ir pabandyti pasiekti sutarimą ir patys turime paklausti, ar uh, E, Sirijos e, nacionalinės e, kongresas turi pakankamai jėgų, SNC, ar turi pakankamai pajėgumų. Ir kol to neužtikrinsime, bus gana sudėtinga veikti. Dabar ponas Alfranka. Dėkui, ponas pirmininkė. Manau, kad tai, ką matome, yra visiškai neprimtina. Kalbame apie 78 nužudytų žmonės, pusė jų yra moteris ir vaikai, kai kurie buvo subadyti e, e, pajėgų, kurios veikia e, gavus pagal e, pono e, Bašero Lasado nurodymus. Ministrai iš JAV, Italijos, Vokietijos, kitų, taip pat ir Turkijos dirba, bet visiškai neprimtina, kad uh, tie dalykai vyksta. Matome, kad Iranas nieko nedaro, veikia Sirijos draugų grupė, reikia pasmerkti griežtai įvykius. Kitą savaitę e, tą turėtų padaryti vyriausioji galiotinė per plenarinę sesiją, bet mums reikia užimti griežtesnę liniją, kad Sirijos prezidentas suprastų, kad E, kokie įvykiai vis tik tai vyko Egipte ir kitur, ir kad jis suvoktų, kad jam tas pats gali atsitikti. Mes negalime, kad nebaudžiamumas e, tęstusi, kad žmonės toliau būtų žudomi šešiai e, šalyje ir Europos parlamentas yra labai geras forumas e, sutelkti žmonėms ir inicijuoti veiksmus, kurie galėtų padaryti kokį nors skirtumą. Taip pat ryšiai E, tarp ES ir Rusijos nebuvo e, labai e, geri pastaruoju metu, tai galbūt tai nėra geriausias veikimo būdas ar geriausias bandymas. Euros, Europos išorės veiksmų tarnyba. Dėkoju. Labai trumpai, kadangi jūs turite galimybę išgirsti atsakymus iš, iš šios e, klausimus, iš vyriausiosios įgaliotinės, kai kitą savaitę atvyks į Strasbūrą. Aš tik norėčiau pasakyti porą žodžių. Klausimas dėl Rusijos pozicijos pasikeitimo dėje, nematome jokių poslinkių, jie jau pasisakė ir susidaro įspūdis, kad Sirija e, gali egzistuoti Rusijai be Asado Bet kol kas veiksmai Rusijos tokios pozicijos neatspindi, bent jau e, Junktinių tautų saugumo taryboje. Dėl ekonominio elemento noriu priminti jums, kad 15 metų 15 kartų iki šiol buvo pratestos sankcijos, pradėtos jūs sakyti daugiau kaip prieš metus. Ir uh, užsienio e, reikalų taryba galbūt dar uh, apsvarstys kitas priemonės. Uh, Mes dirbame, prieš porą dienų dalyvavome tarptautinėme susitikime Vašingtone, kur buvo svarstamos sankcijos, buvo bandoma e, pritraukti kitus trečiasias šalis, kurios prisijungtų prie sankcijų režimo. Svarbu sutelkti sąjungininkus, kurie imtųsi panašių priemonių, kad tos priemonės duotų rezultatų apskritai dėl e, bandymų įtikinti Rusiją e, vyko aukščiausio lygio susitikimas, labai daug apie tai buvo kalbama, vyriausiai galiotinė e, nuolat palaiko ryšį, norima e, užtikrinti, kad diskusijos tęstusi. Dėl opozicijos taip apmautų tai, kad e, opozicija yra susiskaidžiusi, nepavyko sutelkti vienos platformos. Norėčiau pasakyti, kad kalbame su e, visomis opozicijos grupėmis, ne tik e, vieną. Ir norime pasižiūrėti, ar tos grupės galėtų susitelkti, nes e, balandžio 16 Arabų lyga bandė tą padaryti. Mes dabar žiūrime, ką galime padaryti ir bendraujame su Arabo šalių lyga. Taigi dirbame visą laiką, kaip sakiau, kitą savaitę daugiau išgirsti šiuo klausimu iš vyriausiosios įgaliotinės tiesiog. Ačiū. Labai dėkoju. Ir ypatingai dėkoju Jums, ponio, už tai, kad uh, Jūs atvykote pas mus iš karto, kai mes Jūs pakvietėme. Ir aš e, nuo savęs norėčiau pridurti, kad man atrodo, kad Kofenano planas jau žlugo. Pasiekėme jau tokį, e, tokį tašką, kai akivaizdu, kad e, Kofenano planas ne, nebeveikia, nes žinome, kad tai, kas įvyko praeitą naktį, buvo žiaurios žudinės, kad kad e, vaikai ir moteris buvo tiesiog e, subadyti peiliais tyčia. Taigi atėjo laikas priimti visiškai kitokius sprendimus negi tuos, kuriuos sakėme iki šiol.